Dear colleagues, may I ask you to take <coughs> seat. Good morning. Kitas kolegos, kviečiu visus susėsti. Tikiuosi, visi gavote balsavimo sąrašus. Ar reikia dar jums kelių minučių pasiruošti balsavimui? Balsavimo kortelės, tikiuosi, irgi yra Dabar pabandysime, kaip veikia aparatūra balsavimo. Pasiruoškite balsavimo korteles ir dabar pradėsime bandomai balsavimą, prašau. Dar keturi kolegos nespėjo balsuoti. Dabar viskas puiku. Balsavimas baigiamas. Keičiame balsavimo tvarką. Pirmiausia, balsuosime dėl Emanuel Morel pranešimo projekto dėl galimybės mokesčių inspekcijoms susipažinti su kovos su pinigų plovimu informacija. Esate visi gavę balsavimo sąrašą. Pradėsime nuo 41 pakeitimo, kas už, 41 kas prieš, susilaikę, priimta. 42. Kas už? Prieš. Tikriname 42. Baigiam balsuot. Atmesta, nes lygiai pasiskirstė balsai. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad patvirtinta, bet galime pasitikrinti, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. 49 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Gerai, kad pareikalavote patikrinti. Toliau 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 51 kas už, kas prieš. Tikriname, nes ta pati dauguma, man atrodo, šiuo atveju yra. keli kolegos nespėjo balsuot. Dabar baigiam balsavimą. Lygų atmesta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname vienuoliktą pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. Vieno balso persvara. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš. Tikriname 20 pakeitimą, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaikę priimta. Antras pakeitimas, kas už. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. C kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname 30 pakeitimą. Prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta vieno balso persvara. 31 pakeitimas, kas už, prieš. Tikriname 31 pakeitimą, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname 33, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta vieno balso persvara. 24 pakeitimas. 34 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 35 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 36 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Aš žinau, kad apie balsavo už tai, tada tikriname. Kelkite rankas. Baigiame balsuoti. Priimta. Čia buvo 36 pakeitimas, dabar 37, kas už. penktas buvo patvirtintas. Tikinome 36. O dabar 37, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 38, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 39, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad patvirtinta, bet patikrinkime 39 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vieno balso persvara. 40. Kas už, kas prieš. Tikriname 40. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 48 už, niekas nesusilaikė, liktai 5 balsavo prieš. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Prašau balsuot. Balsavimas baigtas. 51 už, niekas nebalsavo prieš, 2 susilaikė. Pranešimas patvirtinamas, sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl žodinio klausimo teksto. Žodinis klausimas. Pirminis tekstas, kas už jį balsuoja, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ant dabar antras, klausis, antras klausimas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias klausimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta priimta. Trečias klausimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais, kas už. Elektroniškai balsuojame dėl viso teksto. Ir čia, man atrodo, yra ir vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. 44 už, 4 prieš, 5 susilaikė, priimta. Dabar pereisime prie rezoliucijos pasiūlymo projekto dėl Bazelio 3 galutinio patvirtinimo N kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, O kompromisas kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 45 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. P kompromisas pirmiausia, tai yra dvi dalys, tai pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Q kompromisas dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš sus... tikriname. Pirmąją dalį, prašau balsuoti. tai gal ir buvo būtina tikrint. Čia yra žodinis pakeitimas. Aš sakiau dvi dalys, kai tuo tarpu čia buvo tiesiog žodinis pakeitimas. Tai dabar dėl to žodinio pakeitimo ir balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar kompromisas be žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Of, uh, uh, Dabar antroji kompromiso dalis buvo patvirtinta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. R kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. S kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. T kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeš, 75 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. U kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 77 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta, 78 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta, V kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta, dubal V kompromisas. Tai bus ketvirtoji dalis, dėl kurios balsuosime. Keturios dalis, dėl kurių balsuosime. Pirma dalis, tai yra čia surašyta. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ir pirma dalis be žodžių strong. Be žodžio strong pirma dalis yra. Dar kartą balsuojame. Aš buvau teisus pirmą kartą, sako pirmininkas, pirmoji dalis, e, tas papildomas tekstas jos ne, nekeičia. Tai toks tekstas, kokį ir matote, kas už, kas, na, taip jau buvom patvirtinę, kas už, kas prieš, tas laikė primta. Antroji dalis, ir vėlgi tas priedas nekeičia. Antroji dalis be žodžio strong ir tada balsuosime dėl žodžio strong atskirai. Taigi antroji dalis be žodžio strong, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar trečioji dalis, tik žodis strong, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar ketvirta dalis, kas už, kas prieš susilaikę, tikriname ketvirtąją dalį, prašau balsuot. Čia balsuom dėl paskutinio sakinio dabar. CCF. Ar visiems aišku, dėl ko balsuojame? Dėl paskutinio sakinio. Baigiame balsavimą. Atmesta dabar Y kompromisas. Devyniasdešimt pirmas atsimtas yra. Tai Y kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 95 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Z kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. AA kompromisas dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Tikriname antrąją dalį. Prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. Vieno balso persvara. Toliau 108 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. AB kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 111 pakeitimas, kas už, prieš. Tikriname 111, prašau. Balsavimas baigtas priimta. 112, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. APP e už, tai tada tikriname. Tikriname. 112. Balsavimas baigtas. Priimta vieno balso persvara. AC kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 15 punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Dabar balsuojame dėl iškinamųjų dalių nuo pirmos iki devintos kartu, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš Tikriname pirmą pakeitimą, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už. Antras pakeitimas. Kas prieš susilaikę, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Pirminis pakeitimas dešimtos išginamosios dalies tekstas už prieš susilaikę priimta, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikę priimta, išginamoji dalis nuo 11 iki 15 dėl jų balsuojame kartu, kas už, kas prieš susilaikę priimta, penktas pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Toliau nuo 16 iki 18 e, aiškinamosios dalys, kas už kas prieš susilaikę priimta. Šeštas pakeitimas atsijimtas, dabar balsuojame dėl priminio A konsolimuosios dalies teksto, kas už, kas prieš susilaikę priimta, B konstatuojamoji dalis pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikę priimta, C kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. D kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. E kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Žodinis pakeitimas EA konstatuojamai daliai. Aldė įsiūlo, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas F, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. G, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname 23 pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 25 pakeitimas kas už, kas prieš. Tikriname. 25 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirminis G konstituojamos dalies tekstas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. I kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. J kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. K kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. L kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. M kompromisas, kas Dvi dalys čia yra. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Tikriname antrąją dalį. Balsavimas baigtas. Priimta. dėl 42 balsuoti nereikia. Dabar balsuojame vardiniu balsavimu dėl viso teksto. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 42 už, 5 prieš, 3 susilaikė. Rezoliucija yra patvirtinama. Now we... O dabar Pereiname prie pranešimų susijusių su parama struktūrinėms reformoms. Pranešėjas yra Kostas Mavridis, 27 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikrinamės. Pradedam balsuoti. Baigėme. Atmesta. 112 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 113 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 114 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 115 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 116 už, prieš, susilaikė atmesta, 117 už, prieš, prieš. Tikrinamės dėl 117. Baigiame balsuoti. Atmesta. 118 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 119 už. Prieš susilaikė, atmesta, 120 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 121 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 122 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 123 už, prieš susilaikė, atmesta, kompromisas A, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Kompromisas B už prieš susilaikęs patvirtinta. 165 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmesta. 166 už prieš regisi atmesta, bet pasitikrinkim, sako pirmininkas, pradedam balsuoti. 166. Baigiame balsuoti dėl jo atmesta. 167 už prieš susilaikė atmesta. 168 už prieš susilaikė atmesta. 169 už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas C. Kompromisas C. Dvi dalys. Už prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 186 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 187 už, prieš susilaikė patvirtinta. 188 už, prieš susilaikė atmesta patvirtinta, 189 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 190 už, prieš susilaikė, atmesta, 191 už, prieš susilaikė, atmesta, 192 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 193 už, prieš susilaikė, atmesta, 194 už, prieš susilaikė, Atmesta 195 už, prieš susilaikė. Atmesta 197 už, prieš. Pasitikriname dėl 197 pradedam. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, regis atmesta, bet pasitikrinkė. Baigėme balsuoti. Kompromisas D, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. E kompromisas dvi dalis. Balsuojame dėl pirmosios. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. 46 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. Trečiasis už. Prieš susilaikė patvirtinta. 50 už. Prieš susilaikė atmesta. Patvirtinta regisi. 50 atkrenta tuo būdu. Ketvirtas pakeitimas dabar. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Tada 54 už. Prieš susilaikė. Atmesta. Vėl su 55 už. Prieš Nematau, ką FDD atstovai galvo šiuo klausimu. Tikriname 55. Atmesta. 56. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. 57. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. 58. Už. Prieš susilaikė. Atmesta patvirtinta. Keliaujam prie 60 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 61 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Kompromisas F už, prieš susilaikė, patvirtinta. 70. Kas už, prieš susilaikė, atmesta. Šeštas. Su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėjas už, prieš susilaikė, patvirtintam. Dėl 59 nebalsavome, o man atrodo turėjome. 59. Jis atkrito, kadangi patvirtinom 58. Po šio žodinio pakeitimo ir, ir pakeitimo numeris 6 keliauja prie 77. Kas už? prieš. Pasitikriname dėl 77. Baigim balsuoti, atmestame. G kompromisas už, prieš susilaikė, patvirtinta. H kompromisas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Patvirtinta. 90 už. Prieš. Pasitikriname dėl 90, pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintasis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 94 dabar. Kas už? prieš. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkim dėl 94. Baigėme balsuoti. Atmesta. Dėl 95 balsuojame, kas už prieš. EPP prieš. Taip. Tikrinamės dėl 95. Baigėme balsuoti, atmesta 96, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 97 už, prieš, susilaikė, atmestas 98 už, prieš, susilaikė, atmesta 99 už, prieš, susilaikė, atmesta šimtasis už, prieš, prieš. Tikrinamės dėl pakeitimo numeris 100. Baigiame balsuoti, atmesta. Dešimtasis ir šimtas du, kas už juos, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas pirmas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 103 už, prieš susilaikė atmesta. 104 už, prieš susilaikė atmesta. 105 už, prieš susilaikė atmesta. 106 už, prieš susilaikė atmesta. 11 už, prieš susilaikė atmesta. 107 už, prieš susilaikė. Atmesta 108 už prieš susilaikė. Atmesta 109 už prieš susilaikė. Atmesta 110 už prieš susilaikė. Atmesta 111 už prieš susilaikė patvirtinta, 12 atsimtas. Tad dabar balsuosime dėl viso dokumento teksto su pakeitimais. Pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. 40 už, vienas susilaikė 8 prieš, sveikiname pranešėją. So we have concluded. Taigi, posėdis baigtas o kitas posėdis yra numatytas lapkričio 28 dieną pirmadienį nuo 3 iki pusės, iki pusės 7 ir antradienį visą dieną. Labai ačiū, posėdis baigtas.